Moldovos Respublikai. Žodį suteiksiu pranešėjui. Uh, Pirmininkė, komisijos uh, narė, duosiu laiko komisijos narė atsisėsti. Uh, komisijos narė, kolegos, Europos Sąjungai šis dosie reiškia simbolinį gestą, ekonominę prasme simbolinį gestą. Tačiau tas gestas turi daug politinės reikšmės šiuo istoriniu Moldovai momentu. Moldovai tai bus likšviežio oro gūsis tame sektorėje, kuris turi lemiamos reikšmės Moldovos ekonomikai. Tai yra vaisių sektorius, tačiau tos lengvatos yra numatomos ne tik oboliams ir slyvoms. Mes čia kalbame apie solidarumą sunkiais laikais. ES ir Moldova pasirašė asociacijos sustarimą šių metų birželio 27 dieną. Moldovos parlamentas Liepos 2 dieną ratifikavo tą sustarimą. Ir e, Atsitiktinai iš karto po to Rusija nustatė importo draudimą e, maisto produktams iš Moldovos. Labai greitai po to Rusija e, paskelbė ir maisto produktų draudimą visiems draudimams iš Europo, maisto produktams iš Europos Sąjungos. Akivaizdu, kad Rusija e, neteisingai įsivaizduoja tapusi vakarų pasaulio samokslo auka. E, tokį suvokimą paskatino tam tikrų požiūrių susikirtimas, e, invazija, propaganda, tam tikri kiti dalykai, skaitant ir obolius, tapo karo tam tikro karo ingredientais. Moldova paprašė skubios pagalbos, kad būtų sušvelnintas Rusijos nustatyto draudimo e, poveikis, ypač kurį pajuto e, vaisių augintojai, slyvų, obolių ir valgomųjų vynogių augintojai. E, taryba sutiko e, teikti tokią paramą. Manau, kad mes jį taip, ją taip pat patvirtinsime. Tas draud, embargas labai smarkiai paveikė Moldovą. Žemės ūkio sektorius sudaro 40 procentų Moldovos BVP, jame dirba maždaug ketvirtis milijono žmonių tai yra maždaug 10 procentų aktyvių Moldovos gyventojų. Tie žmonės gyvena kaimo vietovėse ir daugiausia turi nedidelius šeimos ūkius. Keletą žodžių apie šio pasiūlymo teisinį kontekstą. Autonominės priekybos lengvatos yra priemonė, e, kurią pasitelkusios priekybos partnerės mes galime pasiūlyti nuolaidų e, šaliai, neprašydamos e, nuolaidų iš tos šalies. Ir tos autonominės priekybos lengvatos Moldovai buvo sutiktos dar 2008 metais. E, komisija siūlo keisti tų lengvatų reglamentą. E, e, ir nustatyti priekybos lengvatas 40 tūkstančių tonų obolių ir 10 tūkstančių tonų vynogių bei 10 tūkstančių slyvų tie skaičiai yra tikrai nedideli palyginti su ES produkcija. Tas e, skaičius sudarytų tik 0,4 procentus mūsų obolių e, produkcijos. Turint galvoje Moldovos e, ar ekonominį ir kultūrinį artimumą su Rumunija, greičiausiai didžioji dalis Moldovos produktų atsidurs Rumunijos rinkoje. Pavyzdžiui, šiemet obolių auginimas sumažėjo 22 procentais ir šiandien mm, tie skaičiai, apie kuriuos kalbame, mm, siekia tik 8 procentus Rumunijos obolių produkcijos. Dabar keletą žodžių rumunų kalba. Aš tikiuosi, kad Moldovos valdžiai pavyks paversti savo iniciatyvą sėkme. Aš taip pat norėčiau kreiptis į Rumunijos ūkio subjektus. Tokios galimybės, komercinės, gal, prekybinės galimybės panaudojimas kartu su kolegomis iš Moldavijos tikrai leis užsitikrinti gerais, geros kokybės produktais. Ačiū ponui Monsa, sveikinuosi su komisijos nare Malstrom. Pirmą kartą man pirmininkaujant jūs čia dalyvaujate kaip komisijos nariai. E, pirmininkė, man didelė garbė. Ponios ir ponai, gerbėmiai parlamento nariai, e, dabar žiniasklaidoje labai daug dėmesio skiriama įvykiams Ukraino, tačiau jūs žinote, kad yra ir dar viena labai svarbi ES kaiminė, tai yra Moldovos Respublika. Ta šalis išgyvena politinio pasirinkimo pasirašyti asociacijos sutarimą su ES pasiekmes. Moldova nusprendė kad jos ūkio raida turi būti grindžiama ES vertybėmis. Ji pasirinko e, gilų ir išsamų laisvosios priekybos susitarimą su ES. Tas susitarimas nėra nukreiptas prieš ką nors, tačiau produktai, kurie būdavo anksčiau eksportuojami beveik vien į Rusiją, nebeteko savo rinkų. Ir e, Anksčiau Moldova plėtojo dvišalę priekybą su Rusija ir su kitomis NVS šalimis. Ir dabar daugeliu produktų taikomas embargas. Mm, mes dirbame su keliais partneriais. Verslas paprastai pasirenka, kur parduoti savo prekes ir paslaugas. Ir mum, mes turime paremti Moldovą, mūsų rytų kaiminę, mes turime padėti Moldovai ne tik ją įgyvendinant e, kuriant e, gilę ir išsame prie laisvosios priekybos erdvę, bet ir kitur. Ir todėl e, komisija ir siūlo keisti autonominių priekybos lengvatų reglamentą ir e, pas, suteikti Moldovai laikiną pagalbą, kad Moldova galėtų nukreipti savo obolių, vynogių ir slyvų eksportą visi, kas dalyvauja priekyboje, žino, kaip sunku susirasti naujų rinkų ir naujų priekybos partnerių tos priemonės, kurias šiandien aptarėme, yra laikino pobūdžio, jos nustos galioti po metų. Komisija siūlo taikyti tas priemonės atgalinę tvarką import, eksportui iš Moldovos nuo rūpjūčio mėnesio, nuo tada, kai įsigaliojo mm, e, embargas. Mm, o buvo oboliai, slyvos, vynogės iš Moldovos nekelia pavojaus ES rinkai. Žinau, kad kai kas čia yra susirūpinęs, kai kas rūpinasi, kokį poveikį tai turės jų pačių ūkininkams, tačiau aš manau, kad mes turime parodyti solidarumą Moldovai ir galime jį parodyti nepatirdami rizikos čia. Pateiksiu dar vieną skaičių. Moldovos E, obolių importas sudaro 0,8 ES produkcijos, e, slyvos 0,4 procento, o e, vynogės 1,1 procento. Manau, kad turime puikią progą pademonstruoti solidarumą šaliai, kuriai reikia mūsų pagalbos. Noriu padėkoti parlamentui už tai, kai buvo dirbama su šiuo dosie komitete. Dėkoju taip pat ir ponui Moisa. Ačiū komisijos nariai turėtų jau suteikti žodį ponui Rebega, kuris kalbės Žemės ūkio komiteto vardu, bet nematau jo salėje, todėl dabar kalbės ponas Winkler, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos. EPP frakcija visapusiškai remia šį pasiūlymą dėl papildomų reikybinių privilegijų Moldovai. Manau, kad svarbu dar kartą parodyti, jog remiame šios šalies, kaiminės šalies europinius siekius. Šis pranešimas, kurį pristatė pranešėja, jame numatomos naujos priemonės, kaip būtų galima kovoti su netinkama priekybinė praktika, kurią taiko Rusijos federacija. Aš praeitais metais buvau pranešėjęs Moldovos klausimų, kai ES pasiūlė visapusišką Moldovos, vy, moldaviško vyno liberalizavimą, kai reaguojant į panašų draudimą, kurį e, numatė Rusija. Šiandien, šiandienis sprendimas dėl e, privalumų leidžia atverti ES rinką moldaviškiams produktams. Aš pritariu tam, kad parlamentas pritartų šiam pasiūlymui be pakeitimų ir aš tikiuosi, kad balsuosime dėl šio klausimo rytoj ir kad bus e, jis paskelbtas iki metų pabaigos, kad partneriai iš Moldovos galėtų pasinaudoti šią prieigą, ko galima greičiau. Ir pabaigai, ponė pirmininkė, tikiuosi, kad mes ir toliau išsaugosime Moldovos pastangas siekiant europinių perspektyvų ir kad tai duos pozityvios naudos ekonominiam Moldovos vystimuisi ir bendrai artimesniems santykiams su, su šia šalimi. Ačiū ponui Vinkleriui, kitas kalbėtojas ponas Martinas, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasveikinti poną Moisą, puikiai parengus pranešimą. Aš manau, kad yra pirmas pranešimas, kuris yra tvirtinamas, jo pranešimas parengtas, kuris bus tvirtintas šiame parlamente. Ponas Vinkleris buvo puikus šešienis pranešėjas. Aš manau, kad mes parodėme, kad galime veikti greitai, esant atitinkamoms aplinkybėms. Ir aš manau, kad čia yra puikus susitarimas, kur padėjome Moldovai per paramą žemės ūkiui, per tiems trims minėtiems vaisiams, vaisių sektoriams. Ir tai tikrai neturės žalos ES žemės ūkio sektoriui. Tai naudinga visiems. ES yra įsipareigojusi remti Moldovą per Europos partnerystės asociacijos susitarimą, esant Rusijos agresijai ir politiškai motivuotiems priekybos draudimams. Labai svarbu, kad mes laikytumėmės įsipareigojimo palaikyti stipresnius santykius su Moldova ir siekti ekonominio stabilumo šioje šalyje. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Martinui. Ponas Jatskevič. Vieną minutę. AKR e frakcijos vardu. Šiandien. Labai ačiū. Ponai, dar prieš mėnesį šioje salėje vyko debatai dėl asociacijos susitarimo pasirašymo su Moldavija. Daugelis iš mūsų labai palankiai e, vertino e, šį žingsnį. Reikia prisiminti, kad Moldovos Respublika daugelį metų yra spaudžiama tiek kariniu, tiek kitais būdais Rusijos. E, Rusija stengiasi nuversti Moldovos valdžią ir aišku tai, kad Rusijos sankcijos Moldovos žemės ūkio sektoriams yra panašiai kaip ir embargo Lenkijos žemės ūkio produkcijai. Ekonomika panašu, kad gali labai nukentėti nuo Putino priemonių, tačiau visiškai ji nesužlugs. Todėl mes norime, kad Moldovos Respublika priartėtų prie Europos Sąjungą, o šio regiono stabilumas yra svarbus ir mums. Todėl būtina teikti pagalbą Moldovai, pasitelkiant valstybių narių įnašus, juo labiau, kad ši pagalba yra e, naudinga ir reikalinga pačiai Europos Sąjunga. Dar nekartą mums reikės iš tiesti savo delną Moldovos žmonėms. Ir jei nenorime, kad Rusija šį, e, šią šalį kankintų, tuomet turime priimti iššūkius. Ačiū. Laukiu, kol vertimas baigsis. Kitas kalbėtojas, ponas Petras Auštrevičius, Alde frakcijos vardu, 1 minutė 30. Thank you. Ačiū pirmininkė, ponia komisijos narė, kolegos, ponios ir ponai. Lygiai prieš mėnesį šis parlamentas balsavo už asociacijos susitarimą su Moldova. Aš tikiuosi, kad mes visi esame įsitikinę, kad e, įgyvendinant ES ir Moldovos asociacijos darbo tvarkę, mūsų tikslas yra E, padaryti šią šalį ir visą regioną stabilesnį ir labiau klestinti. Tačiau didysis brolis rytuose tam nepritarė. Jis nusprendė uždrauk, uždrausti įvežti daugelį Moldovos produktų. Taip yra pažeidžiami tarptautiniai susitarimai ir akivaizdu, kad tai kenkia ne tik Moldovo žmonėms, bet ir Rusijos žmonėms, kadangi e, ištuštėjusiose Rusijos parduotuvėse smarkiai kyla kainos. Mūsų šiandieninis sprendimas yra dar, vienas, e, dar viena solidarumo išraiška su Moldovo žmonėmis. Visų pirma, su, sol, kalbame apie solidarumą su tais 250 tūkstančių žmonių, kurie gyvena iš žemės ūkio, iš vaisių auginimo. Jūs žinote, kad e, žemės ūkis sudaro 40 procentų Moldovos ekonomikos. Taikydami priekybos e, lengvatas, mes, e, manau, dar kartą paremsime žmonės, kurie išreiškė tikėjimą ES neseniai įvykusiuose rinkimuose. Ir Kolegos, manau, mes neturėtume E, nerimauti dėl e, moldaviškų e, slyvų, obolių ar vynogių antplūdžio mūsų rinkoje. Manau, kad tie vaisiai yra skanus ir bus tiks mūsų skrandžiams. Ačiū. Ačiū toliau ponas Helmut Šolis, Guja frakcijos vardu. Pane pirmininkė, pane komisijos narė, kolegės ir kolegos, Moldovos žmonės turi atremti labai e, didelius politinius e, ir ekonominius iššūkius. Kaip e, galime užtikrinti mažos valstybės saugumą didelių valstybių konflikte? Aš tikrai nebijau um, slyvų ar vynogių eksporto, tačiau daug svarbesnis klausimas yra investicijos in, infrastruktūra, be kurių Moldovos žmonės nusiviltų. Privalome stengtis užtikrinti, kad šioje Respublikoje atsirastų naujos darbo vietos. Taip pat, kolegės ir kolegos, turime uh, E, siekti konstruktyvaus ir į ateitį nukreipto bendradarbiavimo su Rusija. Todėl Europos komisija turėtų imtis tam tikrų žingsnių, ieškodama tokių formatų, kurie būtų naudingi tiek Moldovai, tiek Rusijai, tiek mums. Ačiū. Ego Šaltės, Žaliųjų frakcijos vardu. Gospa predsedujoča, hvala za besedo. Pone pirmininkė, dėkoju. Kolegės kolegos, aš paremiau šį pasiūlymą taikyti autonominės prekybos lengvatas Moldovos Respublikai. ES ir Moldovos Respublika pasirašė asociacijos susitarimą, kuriame numatytas glaudesnis bendradarbiavimas prekybos srityje, be kita ko. Taip pat buvo numatyta skirta atverti ES rinką ir sumažinti Rusijos, tokiu būdu Rusijos poveikį Moldovos ekonomikai. Tokiu būdu tiesiamas kelias šiai šaliai ateiti į ES. Deja, šis susitarimas turi ir neigiamų pasiekmių. Moldovos Respublika dabar atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Rusija draudžia įvežti produktus iš Moldovos ir tai labai kenkia jos ekonomikai. Turėtume tiek techninę prasme, tiek finansinę prasme padėti Moldovos Respublikai ir jos ekonomikai. Ačiū, ponia Šaltas. Dabar frakcijai nepriklausantis ponas Heraldas Anemans. E, met al mijn sympathie voor het Moldavische volk, maar collega. Ačiū, ponia pirmininkė. Turime išreikšti užuojautą Moldovos žmonėms. Ir dabar žvelgdami į Moldovą matome, kad plėtros perspektyvos joms šiai šaliai neatsiveria, nes ES priečiai nenori plėtros, nenori plėstis į rytus. Ir ekonominė saugumo, imigracijos prasme, tai, tai prives prie katastrofos. Ir mes turime atsižvelgti ES piliečių norus. Kitaip tariant, tai yra šalis, kuri yra pusiau išsivyščiusi ir mes turime stabdyti tą netinkamą Euro Moldovos integracijos į ES procesą. Ačiū, Kristian Prėda, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu šokiruotas išgirdęs ką tik pasisakusiojo kolegos, bet kągi, aš pirmiausia norėčiau pasveikinti dėl e, parengto pranešimo, kadangi tame pranešime yra kalbama apie tai, kad oboliai, valgomosios vynogės ir slyvos turėtų būti neapmokestinami produktai patenkantis ES rinką. Tokiu būdu ES gali parodyti paramą tai šaliai, kuri labai smarkiai nukentėjo dėl Rusijos sankcijų. Aš norėčiau priminti, kad prieš tai, kai Rusija numatė sankcijas prieš Ukrainą, prieš tai buvo jau numatytos sankcijos e, Moldovos atžvilgių šalies, kuri gyvena iš savo žemės ūkio veiklos, e, sodininkystės, daržininkystės tai, kas, ką išgirdome, tikrai šokiruoja. Tiesiog tie žodžiai rodo, kad žmogui trūksta humaniškumo. Moldavijos, Moldovo žmonės ir taip jau labai smarkiai yra nukentėję nuo Rusijos vykdomos politikos. Jeigu dar sukirsime vieną smūgį jiems, iš tiesų jie smarkiai nukentės. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad rinkimai Moldovoje dar kartą įrodė, kad šios šalies piliečiai nori siekti europinės ateities, priešingai nuo to, kad Rusija daro nežmonišką spaudimą. Ir tai yra nepriimtina. Dėkoju. Ačiū. Kitas kalbėtojas ponas Pikulė. Gospođo povjerenice, autonomne trgovinske mjere izvrstan su program Europske unije koji omogućuje... Pane pirmininkė, prekybos preferencijos yra puikia priemonė ir laikinas kvotų panaikinimas Moldovai yra nedidelė ekonominė nuolaida, bet ji siunčia uh, Visiems, taip pat ir Rusijai, labai aišku signalą, kad Moldova ir ES yra partneris. Mes turime prisiminti, kad Moldovos 40 procentų biudžeto yra formuojama iš žemės ūkio veiklos. Ir Rusijos sankcijos yra didelė grėsmė e, jos ekonomikos atsigavimui. Dabartiniai veikiai prie ES e, rytinių sienų yra labai svarbus. Neseni Moldovoje vykę rinkimai pademonstravo, kad yra e, stiprus pagrindas mūsų tolesniai partnerystiai. Moldova nusipelno, kad būtų paremta. Dėkojame ponui Piculio. Toliau kalbės ponas Ujazdovskis. Prašau, vieną minutę nie zawsze polityka unii europejskiej polityka zewnętrzna jest dobra i skuteczna ale chcę zacząć od tego że w przypadku. dėkoju ne visuomet europos sąjungos politika gali būti efektyvi gali būti gera tačiau moldovos atveju mes aiškiai galime pasakyti kad buvom nuoseklūs ir gana efektyviai dirbome mes padėjome šiai šaliai, suteikėme jai galimybę susisieti su ES institucijomis, pasirašydami asociacijų sutartį. Šiandien turime pasinaudoti prekybiniais instrumentais, siekdami ir toliau remti šios šalies proeuropinius ketinimus. Tai yra geras, teisingas mūsų atsakas ir į Rusijos paskelbtą prekybos embargą. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Moldovos neseniai įvykę rinkimai tikrai pateikė gerus rezultatus, laimėjo tų jėgų koalicija, kuri nori išlaikyti europinį kursą, europinę kryptį. Ir Europa neturi būti egoistiška, ji turi būti solidari ateities labui. Dėkoju. Toliau vieną minutę kalbės ponas Bronis Ropė. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Iš esmės norėčiau pritarti siūlomam reglamento pakeitimui, kadangi Moldova yra labai nuo žemės ūkio gamybos priklausanti šalis ir padėdami jo žemės ūkio produkcijai patekti į europos sąjungą mes kartu padėsime stiprinti ir jos ekonomiką. bet žinoma turi būti užtikrinama kad ta nauda kurią gaus moldovos šita sritis pasiektų visus dalyvius visą grandinę tame tarpe ir obuolių slyvų ir vynuogių augintojus. ir žinoma e, jau problemą krizės praktiškai vos ne pusę metų ir buvo daug kalbama dėl trečių rinkų paieškų ir labai e, galima šiandien na konstatuoti kad ne kažin kas padaryta nors buvo e, duotas pranešimas kad yra ir surastos lėšos dėl rinkų paieškų bet e, noriu pasakyti kad jeigu dėl slyvų ir dėl vynuogių mažesnė problema tai obuolių situacija europos sąjungoje iš tikrųjų rinkų labai reikalauna ir manau kad šitoje vietoje komisija turėtų sparčiau padirbėti. Dėkoju. Ponas Šafhauseris. Mėlyi kolegos, jeigu Moldova šiandien kenčia dėl ekonominių priežasčių, tai iš esmės yra kalta strategija, pagal kurią buvo uh, pamintas jos identitetas, panašiai kaip Ukrainos anksčiau. Uh, dabar uh, mes suprantame, kad e, Ukraina, kaip ir Moldova, siekia e, vakarų krypties NATO Europos Sąjungos. E, tos valstybės galvoja apie ES perspektyvą, suteikdami tokią perspektyvą, jūs tas valstybės ekonomiškai ir politiškai padarote trapiomis. Pamatė Rusijos sankcijas, jūs suvokėte, ką reiškia Rusijos reakcija. Mes savo ruoštų turime stengtis sumažinti e, politinę žalą. Mes dabar skaldome Europą, kuriame rytus ir vakarus iš naujo, pradedame renktis karui. Ir Junktinės Amerikos valstijos ir NATO tapusios ar gal daugiausiais mūsų sąjungininkais e, kartu su mumis kuria antieuropietišką politiką. Ja, dank, Ponas Galeris. Ačiū pirmininkė čia kalba Maskva, Gavaryt Maskva, sako e, ponas Galeris. Ta aš išgirdau iš pono Šafhauserio. Jis ir toliau skleidžia gandus apie prievartą, bet jeigu kas nors ir taiko prievartą Europoje, tai yra Maskva, tai yra Rusija, o ne Europos Sąjunga. Kaip tik visi pas mus ateina laisvanoriškai, todėl kad mes pasisakome už teisinę valstybę, už uh, vystimasi demokratiniu keliu, o ne už senasias sovietinės struktūras, kaip to nori kai kurie. Priekybos lengvatų sistema yra teisinga reakcija į spaudimą, kurį daro Maskva dėl politinių priežasčių uždraudusi įvesti, įvežti žemės ūkio produktus iš to šalies. Tai yra teisinga ir pamatuota reakcija, tai yra mūsų politikos Moldavijos atžvilgių dalis. Mes norime tuo pasiekti didesnių tikslų, norime padėti sukurti šiai šaliai veiksnė vyriausybė, kuri pasinaudotų asociacijų sutarties teikiamomis galimybėmis pilnai. Tai yra labai atsakingas procesas, laukiame atitinkamų reformų šioje valstybėje, jos valdyme, jos administracijoje, bet tai yra būtina perkeliant mūsų europietišką modelį į tą šalį. Ir aš manau, kad mūsų modelis yra tas, kuris nukreiptas į ateitį ir gali duoti daugiausiai žmonėms. Todėl aš manau, kad mes žengėme labai teisingą žingsnį. Ačiū. Dėkoju, ponui Galė, ar toliau kalbės ponė Sandra Kalnietė. Bet prieš sutikdama jai žodį, noriu padėkoti už jos pasisakymą. Ji yra vienintelė moteris, kuri dalyvauja šioje diskusijoje šią temą. Vienintelė moteris iš parlamentarų, ponė komisarė, norėjau pasakyti. Gerbiamas pirmininkė. Taip, aš esu viena moteris šiandien ir toliau kalbėsiu latvių kalba. E, prekybos lengvatos, autonomiškos prekybos lengvatos Moldovai turi ne tik ekonominės, bet ir politinės reikšmės. Tai leidžia ES parodyti, kad ji sugeba veikti remdama demokratiją savo kaiminėse valstybėse e, Tokie veiksmai leis e, nedelsiant atgaivinti Moldovos ekonomiką, nedarant jokio poveikio ES rinkai. Tai yra pavyzdys, rodantis, kaip ES gali suorganizuoti kontrataką Putino veiksmams, kai jis bando nubausti valstybės pasirinkusias Europos integraciją. Prieš keletą savaičių vykę rinkimai Moldovoje E, baigėsi proeuropietiškų partijų pergalė. Mes turime gerbti šių rinkimų rezultatus ir siekti, kad laimėjusios partijos testų reformas Moldovoje, kad ta valstybė sėkmingai e, vystytųsi. E, šis sprendimas būtų dar vienas geras signalas Moldovai, tačiau jis aišku negali pakeisti e, Moldovos lūkesčio prisijungti prie ES. Deja, labai daug e, parlamento narių ir valstybių narių dar nėra tam pasirengę. Dėkojame, poniai Kalnietė. Toliau kalbės ponas Gabrielius Landsbergis. Vieną minutę, 30 sekundžių, prašau. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Labai malonu iš čia matyti šią vėlyvą valandą. Per pastarąsias porą savaičių pradėjo sklisti kalbos, kad ES turėtų pradėti dėrėtis dėl bendrosios e, ekonominės erdvės nuo Vladivostoko iki Lisabonos. Ar e, tai e, būtų e, negeriau, jeigu e, bendra ekonominė erdvė būtų sukurta nuo Vancouverio iki Kišniovo ar iki Tbilisio? Aš e, manau, kad šiandien pačiu laiku aptarnėjame privilegijas E, tokioms valstybėms kaip Moldova. Šios valstybės, ypač pasiekmingų rinkimų, demonstruoja labai daug gerą politinę valią siekti reformų. Todėl aš suprantu Moldovą ir manau, kad reikia pademonstruoti mūsų paramą jai. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Štie, pusantros minutės. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti intensyv, intensyvesniems ekonominiams ir politiniams santykiams tarp ES ir Moldovos. Birželio mėnesio pasirašytas asociacijos susitarimas buvo labai svarbus, tai leido Moldovai padidinti savo eksportą į Europos Sąjungą, bet turime atsižvelgti taip pat ir Maskvos ne, neigiamą reakciją į šiuos įvykius. Tačiau tas žingsnis atitiko ir Moldovos, ir ES interesus. Rusijai e, toks savarankiškas Moldovos e, elgesys yra nepriimtinas ir todėl ji paskelbė Moldovos žemės ūkio produktams embargą, kad galėtų pademonstruoti, ką ji galvoja apie buvusias Sovietų Sąjungos valstybės. Tai neigiamai paveikė Moldovos ekonomika, žemės ūkio sektorius Moldovai yra labai svarbus, 10 procentų žmonių dirba sodininkystės ir daržininkystės sektoriuje. Ir todėl buvo labai svarbu įtraukti obolius bei slyvas ir vynogės į šį reglamentą. Tai pasiūs labai stiprų signalą Moldovai, kad mes esame solidarus su jais. Toliau panas Šon Kelly. Eh, Ačiū. Pirmininkė, mes dažnai sakome, kad eh, politikai pasigenda širdies ar dvasios, eh, kai eina kalba apie darbą tokiuose institucijose kaip ši. Tačiau šiuo atveju mes savo širdį tikrai pademonstruojame. E, priemonės, apie kurias kalbame, yra labai svarbios šiuo metu, ypatingai Moldovos ūkininkams. Jie kenčia dėl tos politikos, kurią įgyvendina Rusija ir dėl uh, Vladimiro Putino įtakos. Žinoma, e, galima visada sakyti, kad e, būtina ieškoti naujų rinkų, bet per vieną dieną to nepadarysi. Ir e, todėl mes ir turime padėti savo kaimynams ir pademonstruoti tikrąją mūsų širdį ir dvasę. E, jo labiau, kad e, neigiamos įtakos mūsų ūkininkams tai e, nepadarys, kaip sakė komisarė, eina kalba apie vieną procentą. Tačiau reikia mums prisiminti posakį, kad draugą bėdoje pažinsi, dabar Moldova yra bėdoje ir mes turime pademonstruoti savo draugystę. Dėkoju, ponė Keli. Paskutinis mūsų kalbėtojų sąrašą ponas Gžip. Ačiū, pirmininkė które przewiduje polityka sąsiedztwa. Autonominė prekybos sutartis yra priemonė, kuri yra numatyta kaiminystės politikoje. Mes e, šią priemonę pradedame įgyvendinti, kai suvokime, kad nebėra kito būdo padėti mūsų partneriams, tokiems kaip Moldova. E, tai yra geriau negu pakeisti prekybos tarifus. Mes tengiamės užtikrinti, kad mūsų partneriai uh, E, perteklinę produkciją galėtų importuoti, eksportuoti į Europos rinką vietoj Rusijos rinkos. Rusija labai griežtai sureagavo ir čia mes kalbame apie jos reakciją į sutartį tarp ES ir Moldovos, pagal kurią e, yra sukuriama gilesnė laisvosios prekybos zona. Tai yra e, ekonomikos liberalizavimo pagrindas. Šis susitarimas yra susijęs ir su žemės ūkio produkcija. Papildomos e, lengvatos leis e, užtikrinti sklandesnius prekybos srautus ir pagerinti padėtį Moldovoje. Didelė dalis Moldovos darbuotojų pajaus naudą. Džiaugiamės rinkimų rezultatais. Rinkimai vyko rugsėjo 30 dieną. Aš pats lankiausi rinkimuose e, Moldovoje dar prieš rinkimus ir kalbėjausi su žmonėmis, kurie labai būkštavo dėl Rusijos įvestos embargo. Manau, kad greita ES reakcija gali labai praversti mūsų partneriams Moldovoje. Dėkojame ponui Gžip. Kadangi nei vyriškos nei moteriškos giminės parlamentarai nepaprašė žodžio pagal, Milno, pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą, tai dabar suteiksiu žodį komisariai. Gerbiami parlamento nariai, diskusija labai teisingai parodė tvirtą solidarumo jausmą. Manau, kad e, toks jausmas tinkamas e, likus savaitė iki kalėdų. Tai labai nedidelis žingsnelis iš mūsų pusės, jis mūsų rinkai neturės jokios įtakos. 0,1 procento e, bendros priekybos tai atė sudaro. Tačiau Moldovai tas pasiūlymas labai svarbus, ne tik ekonominiu požiūriu, bet ir politiškai be abejonės. Šis žingsnis parodo, kad solidarumas nėra tuščias žodis, o mes esame pasirengę jį įgyvendinti su savo partneriais rytuose. Šio pasiūlymo patvirtinimas rytoj, aš tikiuosi, kad didelė dauguma jį parems, pademonstruos, kad mes remia valstybės, kurios pasirinko europietišką raidos modelį ir europietiškas vertybės. Kaip daugelis jūsų sakėte, mes parodysime Moldovai, kad tęsime, tęsime savo pažadus ir padedame draugams e, bėdoje. Mes e, stengsimės ieškoti ir kitų būdų stebėti, <clears throat> kaip rytoj priimtas sprendimas bus įgyvendamas ir kokia įtaka jis turės valstybei. Ačiū šią diskusiją, dar kartą dėkoju pranešėjui ir komitetui už greitą ir sunkų darbą. Ačiū gerbiamą komisarį. Pabaigoje suteikiame žodį ponui Moisa pranešėjai šio klausimu. Dėkoju pirmininkai ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariai, jos tarnyboms už sunku, bet greitą darbą su šiuo dokumentu. Dėkoju pasisakiusiems kolegoms. E, dauguma iš jų e, pademonstravo sveiką protą savo pasisakymuose, kalbėdami apie reglamento pakeitimus, kuriuos rytoj tvirtinsime. Svertinis efektas e, šiais laikais yra labai aktualus. E, iš Europos pusės, e, galima būtų sakyti, mes pasieksime e, svertinį efektą vienas prie penkiolikos su labai nedideliu ES indėliu. Kalbant apie kitas pastabas. Pone Šolcai, sutinku su jumis, kad turi būti formuojama politika, kuri leistų Moldovos BVP padaryti įvairesnę Ir aš manau, kad ir asociacijos susitarimas e, bus taip pat e, labai svarbi priemonė to siekiant. Tas pats pasakytina apie laisvos priekybos sutartis. E, dėl plėtros. Čia eina kalba apie slyvas ir vynogės, bet ne apie plėtrą. Čia lyg netyčia. Vargu, ar galima įsivaizduoti, kad Moldovą įtrauksime Europos Sąjungą priimdami reglamentą dėl obolių. Uh, Savame suprantama, Moldova yra laisva norėti prisijungti prie ES, na, o ES e, politiniai veikėjai ir piliečių visuomenė taip pat yra laisva tokiam procesui pritarti. Kolegai iš Prancūzijos noriu pasakyti, kad mes kartais e, dėl prievartavimo kaltiname auką. E, o jūs kalbėjote apie Moldovos identiteto paminimą. Tai yra visiškas klėdesys, niekas to nedaro, niekas neverčia Moldovos e, pasirinkti tokio kelio. Tai yra demokratiška valstybė, kuri demokratiškai apsisprendžia. Tuo diskusiją baigiame. Balsavimas šiuo klausimu vyks rytoj.